Parlamentarai pateikė prašymą, kad būtų e, pakeistas delegacijos pavadinimas. Tas, tas siūlomas pakeitimas yra pateiktas šios dienos posėdžio protokole iki. E,